komisija bendrai kartu padarys tinkamą pažangą rengiant šią strategiją. Ačiū. Ačiū, ponė Daly. Diskusiją baigime. Balsuosime trečiadienį 12.30. Dabar pereiname prie ponio Koch ir ponios Senhalovos pranešimo dėl pagalbos iškvietimo sistemos e-kol, nauja pagalbos telefono 112 paslauga piliečiams. Suteikiu žodį pranešėjams po keturias minutės. Ponas Koch pirmiausia. Frau Präsidentin. Pone pirmininkė. Daugelis tūkstančių žmonių šiandien dar gyventų arba nebūtų patyrę sužalojimų, jei patyrę avariją, jie per tą pirmąją vadinamąją auksinę valandą būtų gavę medicinę pagalbą mes būtume suteikę jiems pagalbą. Tačiau e, neįmanoma išvengti avarijų, bet e, sunkios avarijos metu galima automatiškai informuoti apie įvykusią avariją. E, turime garantuoti suprantamą kontaktą. Jei e, bus tinkamai pranešama apie įvyrusią, įvykusią avariją e, pagal sistemą, tučto jau bus išsiųsta pagalba. Kaip ta sistema turėtų atrodyti, nuspręs pačios valstybės narės. Dabar elektroninės pagalbos iškvietos sistema neveikia, negalima nustatyti, kur įvyko avarija. Dėl duomenos, duomenų apsaugos sistemos netaikoma ši sistema. Dabar e, sistema aktyvizuojama tik rankiniu būdu, yra perduodami e, e, būtiniausi duomenys. Pagal pagalbos iškvietą perdodant būtiniausius e, duomenis bus galima tinkamai juos įvertinti. Todėl valstybės narės turės reformuoti savo bendruosius pagalbos centrus. Mes norime, kad pagalbos iškvieto sistema e, būtų teikiama per e, telefono numerį 112, kuris būtų nemokamas. Reikalingos saveikios, neutralios e, telekomunikacijų sistemos. Reikalinga ir toliau skatinti intelektinės transporto sistemos dėgymą, įdėgiant naujausias naujoves. Automobilių pramonė turėtų užtikrinti ir privačiosios pagalbos iškvietimo paslaugos teikėjų galimybės. Vartotojai, remdamiesi turimą informaciją, galės pasirinkti ir privačią pagalbos iškvietimo paslaugą. E, kartais atitinkamais atvejais e, šios paslaugos gali būti mokamos ir teikiamos įvairių tiekėjų. 80 procentų visų apklaustų sunkvežimių vairuotojų pageidautų tokios sistemos. Daugelis gyventojų pritarė tokiai pagalbos iškvieto sistemai. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas rytoj pritars šiam pasiūlymui. Ačiū, ponė Ko.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 Pagalbos iškvietos sistema buvo plačiai aptarta. Mes jau nebekalbame apie e, diržus, kuriuos turime prisisekti, o dabar kalbame apie e, naują sistemą. 2012 metai ir šiandien kalbame apie dar vieną pasyvę saugumo didinimo sistemą, taip vadinamąją elektroninio skambučio pagalbos iškvietos sistemą. E, Oro pagalbės jums yra savame suprantamas dalykas, tuo tarpu pagalbos iškvieto sistema taip pat būtų automatiška. Net jei jūs būtumėte praradę sąmonę avarijos metu, e, automatinė pagalbos iškvieto sistema informuotų bendrai pagalbos centrą. E, išvengtume bet kokių kalbinių barjerų e, 2,5 tūkstančių žmonių e, pat, e, nebepatirtų tokių sužalojimų, kuriuos yra patyrę. E, kartais, skambinant bendruoju pagalbos telefonu, ši sistema neveikia dėl kalbos barjerų. To išvengtume. Ekspertai jau 2002 metais e, įvertino e, šios pagalbos iškvietos sistemos įdėgymo galimybės. Buvo pasiūlyta, kad sistema būtų taikoma e, savanoriškai, tačiau ji neveikė, nes tik Pusę procento visų pagamintų automobilių, daugiausia prabangos automobilių, dabar yra įdėgę automatinę pagalbos išvietos sistemą. Tačiau ši sistema yra netaikoma visoje ES e, teritorijoje. Tuo tarpu komisija parengė tris dokumentus. Um, likščiol buvo tik vienas išspausdintas, tai yra rekomendacija parengta 2011 metais, kurioje valstybių narių prašoma apibriežti savo pagalbos iškvietimo centrų e, infrastruktūrą. Pagal naująją sistemą temą e, turėtų būti numatytos intelektinės transporto sistemos, kurių dalis būtų e, automatinė pagalbos iškvietos sistema. Aš tikiuosi, kad rytoj e, transporto ir vidaus rinkos komiteto iniciatyvai bus pritarta, tikiuosi jūsų paramos. Pasinaudodama galimybę noriu, papraši, noriu siūsti tinkamą signalą komisijai, pabrėždama, kad negalime daugiau dėlisti. Labai svarbu, kad gyventojai nuo 2015 metų galėtų naudotis pagalbos iškvietą surinkdami telefono numerį 112. Pagalbos iškvieto sistema turi būti e, taikoma visoje ES ir įdėkta į visus e, automobilių modelius modelius. Baigdama noriu padėkoti bendra pranešėjui Dieteriui Librechtkoch, taip pat sekretariatui, kolegiams ir kolegoms už tai, kad kartu pavyko parengti puikų pranešimą. Uh, per daug prašymų pasisakyti, todėl negalėsiu suteikti žodžių visiems, kurie norėjo, bet pradėsiu nuo ponios Roitovo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 Aš žinau, kad ekstremaliuose situacijose kartais sekundės lemia, ar gyvenimas bus išgelbėtas ar ne. Todėl jau metų metus mes e, prašome, kad pagalbos iškvietos sistema būtų taikoma visoje ES. Tokia sistema leistų ne tik greičiau ir tinkamiau sureaguoti, tačiau e, būtų išvengta ir atitinkamų spuščių, jei iš anksto būtų pranešta apie auto įvykį. Vokietijoje ši sistema jau du metus yra taikoma kai kuriuose automobiliuose. Aš tikiuosi, kad ši sistema dabar bus privaloma. Šis sistema turėtų būti nemokama ir naudojama visoje Europos Sąjungoje ir taip mes pabrėžtume Europos integracijos pridėtinę vertę. Tikiuosi, kad komisija laiku sureaguos. Labai ačiū. Gerbiami kolegos, pirmiausia dėkoju pranešėjams ir kolegoms už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Mūsų bendras tikslas yra sukurti gyvybės saugančią iškvietos sistemą iki 2020 metų, 15 metų. Aš e, norėčiau, kad 2012 metais komisijos pasiūlymas pateiktas būtų įgyventas ir didžioji dalis automobilių būtų aprūpinti tokiomis įtaisomis, tokiais įtaisais. E, kainuotų tik 100 eurų tokios įrangos įdėgymas nuose automobiliuose, bet tai leiktų išsaugoti 25,5 tūkstančių gyvybių per metus. Europos e, komisijos pasiūlymas turėtų būti pakrestas telefono numeriu 112, todėl mes skat, prašome, kad uh, elektroninės iškvotos sistema būtų padaryta privaloma 2015 metais visoms valstybėms narėms. Visi ES piliečiai turi teisę į tokią iškvietą, kaip ir visas, į visas valstybinės paslaugas. Ačiū. Sinclair. Ačiū, ponė Sinclair. Okay, Sinclair present... Jei ponios Sinclair nėra, tada ponė Zaborskai žodis. Dėkuojam, pan predseda. Ačiū, ponė pirmininkė. Šio pranešimo tema labai svarbi. Naujoji sistema turėtų palengvinti e, galimybės išgelbėti kuo daugiau žmonių patekusių į kritinę būklę. Europos e, pagalbos iškvietos sistemos efektyvumas priklausys nuo valstybių narių atsakingumo ir e, rūpestingumo. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurių valstybių veiksmus. Mes parengėme nacionalinę programą dėl operatyvinės veiklos, e, operatyvinių tarnybų darbo. Tai turi užtikrinti e, sistemos funkcionalumą, Mūsų gelbėjimo tarnybos dabar dalyvauja informacijos ir komunikacijos technologijų mokymuose, be to e, tie žmonės mokosi kalbų, ne tik oficialiųjų ES kalbų, bet ir regioninių kalbų. Šis e, e, mūsų valstybės mokymas yra labai svarbus ir jis yra finansuomas iš ES fondų. Ačiū. Toliau. Pone Pendergast. Uh, kelių nelaimės labai daug atrima gyvybių mūsų visuomenėje ir pagalbos iškvieto sistema leistų išgelbėti daug jų, kaip jau sakė mano kolegos. Deja, šios sistemos įgyvendimas, kuris ES prioritetų buvo jau dešimt metų, vis dar nepasiekiamas. Ir atrodo, kad e, metodika pagrįsta rinkos dėsniais nepasiteisina e, dėgiančias technologijas. Ir aš noriu padėkoti poniai Sehalovai ir ponui Hogu šį pasiūlymą ir pritariu jų pasiūlymui, kad 112 paslauga būtų iki 2015 metų nemokamai įdėgiama visuose naujose automobilėse. Komisijos poveikio vertinimas patvirtina, kad reikia priimti teisės aktus šiuo mestu, e, šiuo požiūriu. Ir mes turime suprasti, kad ši iškvieto sistema bus ypač naudinga kaimo teritorijose. E, Reagavimo laikas sutrumpėtų dvigubai. E, tai ypač reikalinga tais atvejais, kai negalima tiksliai nustatyti, kokia yra um, į nelaimę patekusio automobilio vieta. Sveikinu komisiją, kuri sako, kad ši prieiga turi tapti privaloma. Čikau. Ačiū dar, ponė Tika. Much, Mr. Mr. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. 2010 metais maždaug 31 tūkstantis žmonių žuvo Europos Sąjungoje, 1,5 milijonų žmonių buvo sužeista. Daugybėje nelaimių keliuose. Elektro pagalbos iškvietos sistemos įdėgymas reikštų gyvybius išsaugojimą. Jeigu žmonės keliauja į valstybę narę, kurioje ši tei, ši paslauga nėra teikiama, reikia užtikrinti automatinį išvietos įdėgymą. Europos įmonės turėtų būti įtrauktos į infrastruktūros kūrimą ir tai yra būtina siekiant skatinti inovacijas ES. Galilėjo ir EGNOS sistemos galėtų prisidėti prie kelių eismo tvarkymo ir avarijų. Būtina vykdyti informacinę kampaniją siekiant geriau pasinaudoti šios sistemos pranašumais. Labai ačiū. Dabar žodis ponui Šikerskijui. Atleiskite, prieš mane dar kai kas paprašė žodžio. Taigi baigsime spontanišką pasisakymą procedūrą ir dabar žodį suteiksiu komisijos nariui Kalas, jis baigs diskusijas šiuo klausimu. Pone pirmininkė, gerbėmiai parlamentarai, norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir ypač transporto ir inko komitetams bei jų pranešėjams, poniai Seineliovai ir ponui Koch, rengiant šį puikų pranešimą dėl pagalbos iškvietos. Pagalbos iškvieta yra viena iš šešių prioritetinių veiksmų, kalbant apie pažangės transporto priemonės ir šią direktyvą. Ši iškvieta prisidės prie gelbėjimo efektyvumo ir greičio. Ketinama įdėkti pagalbos iškvietą remintis telefonu 112. Tai yra didžiulis Europos komisijos prioritetas, mes ties juo dirbame jau keletą metų. Aš džiaugiuosi parlamento tvirtą paramą. Jūs palaikote e, šį pranešimą, dėl kurio balsuosite rytoj. 2011 e, metais buvo patvirtintas svarbus aktas dėl judrėjo ryšio operatorių. Šiais metais yra priimami kiti teisės aktai, kad e, ši sistema būtų įdėkta iki 2015 metų. Taigi šiuo metu yra rengiami teisės aktai dėl patvirtintų tipų automobilių ir jis per ateinančius metus bus pristatytas tiek tarybai, tiek ir parlamentui. Komisija ketina jau beveik baigti darbą pasitelkdama visų Europos ekspertų žiniomis. Rytoj vyks paskutinis susitikimas su ekspertais. Šiame pranešime yra kalbama apie privalomą vykdymą ir apie harmonizuotą pagalbos iškvietos sistemą remintis telefonu 112. Visos suinteresuotos pusės yra suinteresuotos šio projektu. Pagalbos iškvietos privalomas vykdymas bus naudingas visiems ir naudos gaus iš to ne tik visi ES piliečiai, bet ir ES pramonė. Mes dėsime visas įmanomas pastangas, kad pagalbos iškvietos elementai veiktų iki tol, kol privalomų būdų turės būti įdėkta pagalbos iškvietos sistema. Kaip ir siūloma pranešime, Komisija pritars švietimo kampanijoms, kurių tikslas bus užtikrinti, kad pagalbos iškvieta būtų tinkamai suprantama. Mes taip pat pasirūpinsime e, tinkamą konkurenciją. Norėčiau dar kartą padėkoti parlamentui už nuolatinę paramą pagalbos iškvietos įdėgymui, kuris užtikrins saugesnius kelius ir tokiu būdu mes išgelbėsime piliečių vertingas ger, e, gyvybės. Dėkoju komisijos nariui, baigiame diskusiją šio klausimu, balsuosime rytoj 12.30. O dabar perėkime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra ponios Rodikratsa Cagaropulių parengtas pranešimas dėl investavimo Europoje patrauklumo. Leiskite man pirmiausia.